Bueno, vamos a empezar, si les parece. Ponas ir ponai, siūlau pradėti darbą. Taigi pradėsime po pietinę sesiją. Numatėme diskusiją ir pasikeitimą informaciją su žmogaus teisų Centrinėje Azijoje žinovais. Europos Sąjunga turi regioninę politiką Centriniai Azijai. Yra užmėgsti dvišaliai santykiai su penkiomis šalimis šios regioninės zonos. Dabar ta strategija yra peržiūrima užsienio reikalų taryba turėtų priimti jau gana greitai tam tikrą skaičių sprendimų. Pasikeitimas nuomonėmis šios, e, šio posėdžio yra labai laiku nes šiuo metu kaip tik vyksta diskusijos kitose forumuose, o žmogaus teisės pa, teisų tiksliau pakomitetis e, čia savo įnašą šiomis diskusijomis įneš į tą bendrąjį procesą. Mes kaip pakomitetis turime prisidėti prie diskusijų, juk žmogaus teisės, ku gero, turi būti svarbiausias šių diskusijų aspektas. Centrinė Azija turi didelę geostrateginę reikšmę dėl turimų gamtinių išteklių. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad dar tame regione yra ir saugumo iššūkių. Europos Sąjunga paskyrė specialą, specialį atstovą Peterį Burjanį šiam regionui. Jis buvo paskirtas balandžio 15 dieną ir mes tikimės, kad šio asmens paskirimas bus e, kaip ir ženklas to, kad mums šis regionas svarbus ir kad mums yra svarbios žmogaus teisės bei teisinės valstybės viršenybės principas regione. Mūsų pakomitetis be jokios abejonės e, nuolat seks, kokia yra žmogaus teisų situacija kiekvienoje iš šių penkių šalių. Taigi dabar esame pakvietę ekspertus regiono. Pirmiausia, Mirai Ritman suteiksiu žodį. Ji yra Human Rights Watch dirbanti mokslininkė ir dirba ji būtent su šio regiono šalimis. Taigi ji mums pristatys regioninį uh, pristatymą, požiūrį tiksliau. Taigi prašom, ponia, o po to po jūsų jau kiti kalbėtojai pasisakys. Vertimas į rusų kalbą yra 25 kanalas. Ponios ir ponai, parlamentų nariai, šiandieną kalbėsiu apie Europos Sąjungos ir Centrinės Azijos strategiją ir apie tai, kaip yra siekiama pagerinti žmogaus teisų gerbimą šiame regione. Tai, kai 2007 metais ES priėmė šią strategiją, tai buvo parengtas pirmas toks dokumentas, nu, skirtas šiai dažnai pamirštami pasaulio e, daliai. Pirmiausia, siekiama įtvirtinti žmogaus teisę bei teisės viršinybę ir kad tai taptų pagrindu bendravimus šiomis šalimis, taip pat kurti dialogą su šalių vyriausybėmis, kurie siekime skatinti didesnę pagarbą žmogaus teisėms pamatinimus laisvėms. Kitas susijęs dalykas, 2000 metų birželio mėnesį ES užsienio ministrai pareikė naują veiksmų planą, kaip įtvirtinti demokratiją tame regione. Ir dokumente rašoma, jog ES visose išorės veiksmuose bus siekiama užtikrinti pagarbą demokratijai ir teisviršinybį. Tai yra, žinoma, nuostabus tikslai. Tačiau, kągi ES pavyko realaus įgyvendinti, skatinant pagarbą žmogaus teisėjai tame regione per puskeltų metų. Dėja, situacija yra itin prasta. Ir nors ES nuolat bendrauja su tų šalių vyriausybėmis, tačiau padėtis yra vis dar prasta ir kartais prastėja. Aš trumpai dabar aptarsiu bendrą situaciją, kolegos aptars išsamiau. Situacija yra labai prasta Turkmenistanas yra viena iš labiausiai e, spaudžiamų visuomenių pasaulyje, labiausiai nelaisvų visuomenių. Žmogaus teisų gynėjai, aktyvistai, žurnalistai sudarė su nuolatinėmis e, problemomis, grasinimais, valdžia vis dar įkalina žmonės kaip kerštą ir taip pat e, neleidžiama žmonėms laisvai keliauti. nes neįvyko dešimtos metinės e, žudynių Uzbekistane, tačiau situacija Uzbekistane negerėja. Tie, kas kritikuoja valdžią, yra labai kritikuojami, taip pat yra ribojamos lygios laisvės galimybės. Pilietinės visuomenės, visuomenės atstovai, aktyvistai visi yra sudinami už grotų sufabrikuotais kaltinimais. Taip pat milijonai piliečių yra išvaromi rinkti medvilnės baisiomis sąlygomis situacija labai pablogėjo dar po 2009 metų Dženuzen regione įvykusių riaušių. Ir valstybė apkaltino opoziciją ir suėmė Vladimir Kazlov, tuometinį opozicijos veikėją, bei uždarė keletą žiniasklaidos priemonių. Ir situacija toliau blogėja, buvo primtas naujas e, baudžiamas kodeksas, kuriame yra įvairių straipsnių apribojančių pamatinės teises. Kirgistanas toliau išsiskiria šiame regione tuo, kad vis tik į 10 metais pavyko įvesti kurios parlamentinės reformas, tačiau pastu metu situacija nėra gera, nes buvo daug kaltinimų, nebaudžiamumų ir kankinimais. Vis dar yra neteisėtai įkalintų aktyvistų, žmogaus teisų aktyvistų ir taip pat yra siūlomi nuolat įstatymai, kurie, jeigu, priimami, jeigu bus priimti, labai būtų didelis žingsnis atgal. Taip pat nuolat yra diskriminuojamos moteris ir LGBT žmonės atstovai. Tadžikistano padėtis toliau blogėja, nuolat labiau spaudžiami yra žurnalistai bei aktyvistai, nes valstybė užblokavo daugiau svetainių, taip pat reikalavimą papildomą registraciją tiems grupėms, kurios gauna finansavimą iš užsienio, taip pat ribom žiniasklaidos laisvė ir toliau ribojama religijos laisvė. Ir taip pat toliau kilo problemų dėl kankinimo. Tad tikrai dabar yra labai geras laikas atkreipti dėmesį į ES vaidmenį ir galimybę pakeisti šią situaciją. Neužtenka vien tik kalbėti, kad reikia laikytis statutinių standartų. Ne. Reikia užtikrinti, kad tikrai vyktų reformos ir kad tos reformos galėtų tęstis. Taip pat labai svarbu yra veik, tose šalyse veik, veikiantiems aktyvistams palaiky, parodyti Europos Sąjungos palaikymą. Nes ten veikiantys aktyvistai patiria labai daug spaudimo ir vis tik bando užtikrinti tam tikrą atskaitomumą iš savo valdžios pusės. Ir jeigu Europos Sąjunga pati nepadeda užtikrinti standartų, žmogatės standartų, tai tie žmonės yra labai nuviliami. Paminėsiu keletą didžiausių problemų, kurios kyla Centrinėje Azijoje, bei par... trumpai aptarsiu, kaip Europos planas gali padėti užtikrinti, kad ES tikrai u... liktų įstikima savo vertybėms. Nors žmogaus, nors, nors siekiama užtikrinti žmogaus teisės visoje srityse, tačiau iš tikrųjų e, dialogas vyksta labai retai ir ES bendravo uždarų durų su, su tų šalių vyriausybėmis ir panašu, kad niekaip nepa, tai nepaveikė bendru ES santykius tomis šalimis. Yra keletas priemonių, kaip galima pabandyti užtikrinti geresnį dialogą. Reikia paviešinti dialogo tikslus ir siekinius, kad būtų aišku, kad ES pozicija, taip pat reikia užtikrinti, kad ES informuotų visus interesus šalis ir užtikrintų desnį skaidrumą dėl vykstančių diskusijų. Ir taip pat ES turi užtikrinti, kad e, būtų stebimi rezultatai visais politiniais lygiais, ypač aukščiausių lygių ir ypač šalių dvišalės santykiuose. Ir niekas žinoma neginčys, kad diplomatija turi vadinti tam tikrą vaidmenį, tačiau reikia didinti matomumą, iš problemų matomumą. Ir reikia užtikrinti, kad Europos Sąjunga yra matoma kaip aktyvus veikėjas šioje srityje kovoje už žmogus teisės. Dėl to būtina aiškiau nurodyti, kokių reformų siekiama ir taip pat užtikrinti, kad kai ES sieks gerinti santykius su tomis šalimis, kad į tos procesus būtų traukti reikalavimai dėl žmogaus teisų. du geri pavyzdžiai yra santykis Turkmenistu ir Kaz Kazakstanu. Tai yra du pavyzdžiai, kaip Europos Sąjunga taip tinkamai nesielgia ir išeikvojo geras procedūras. Kazakstano atveju Ketan Ashton buvo aiškiai pasakiusi, kad norint pagerinti santykius su Kazakstanu, tikrai visų pirma, Kazakstanas turi atlikti tam tikras reformas ir Europos parlamentas yra išsakę, yra paskelbęs keletą rezoliucijų, kuriomis skelbiama, jog žmogaus teisų reformos yra būtina sąlyga, bei politinės reformos yra būtina sąlyga bendravimus su Kazakstanu, tačiau reformos Kazakstane ne, neįtin vyksta. Darybos vis dar vyksta, tačiau tuo metu Kazakstan, darybos vis dar vykstant, tai Kazakstanas suėmė darbininkų aktyvistus, taip pat uždarė kai kurios laikraščius ir toliau spaudžia religinės mažumas bei priima įstatymus, kurie niekaip nesuderinami yra su tapniais standartais. Tad e, reikia užtikrinti, kad e, tiksliau pasakytina tai, kad kiti ES pareigūnų pasisakymai niekaip paskui nereagavo į tai, jog, jog Kazakstanas nesinevykdo savo reformų. Be to, ES nesima jokių sankcijų, jeigu reformos nevyksta. Kazakstano atveju ir Turkmenistano atveju manome, kad ES neturėtų plėsti santykius šiomis šalimis, kol negerėja situacija. Tuo tarpu Uzbekistano atveju reikia numatyti aišku grafiką, kada šalis turi atitikti numatytus e, užsienio reikalų ministrų keltus reikalavimus arba sudurti su pasiekmėmis. Ir dėl to taip pat ES turėtų nuosekliai bendrauti su tų šalių vyriausybėmis ir neleisti, kad kiti interesai taptų pretekstu ignoruoti žmogaus teisų pažeidimus, pažiūrėjau, energetikos interesai. Nes jeigu taip nutinka, tai tuomet ES pasiunčia žinę tam regionui, kad ES gali atsakyti savo vertybių, jeigu tai pragmatiškai yra naudinga. Prieš baigdama, dar norėčiau pabrėžti tris sritis, kur reikia skubių veiksmų ir kur Europos parlamentas gali paskatinti ES veiksmus. Pirmiausia, tai, kad Centrinė Azija mažėja viet, nebepaliekama vietos pilietiniai visuomeniai, ribojamos yra susibūrimo laisvės. Taip, reikėtų paraginti tas vyriausybės leisti taikiai išsakyti nepastenkinimą. Ir taip pat neriboti svarbos darbo, kurį dirba pilietinės visuomenės grupės. Kitas dalykas, svarbu apginti žmogaus teisų gynėjus. Ypač tuomet, kai žmogaus teisų gynėjai atsiduria kalėjimuose, politiškai motivuotose bylose arba po neteisės neteisėtų neteisingų teismų. Reikia užtikrinti jų išlaisvinimą. O Uzbekistano atveju, ir Turkmenistano ir Kirgistano atveju yra tokių problemų. Trečias dalykas - reikia užtikrinti prieigą prie jungtinių tautų paramos, ypač Kirgistane ir Uzbekistane. ES turi kelti aiškius tikslus kiekvienai iš šių šalių pagal ES Centras Azijos bendravimo strategiją ir užtikrinti, kad nuolat yra peržiūrima, kiek, e, kokių rezultatų yra pasiekiama. Tai turėtų padėti užtikrinti atsakomybę tiek iš ES, tiek iš tų vyriausybių pusės. Labai ačiū. Thank you very much. And... Dėkoju. O dabar žodį suteiksiu ponui Jevgenijui Zaftis. Jis yra vienas iš žymiausių Kazakstano žmogaus teisų gynėjų. Taip pat e, teisininkas, kuris gina žodžio laisvę, žmogaus teisės, demokratiją. Jis jau yra lankęsis šiame parlamente ir šis apsilankimas taip pat yra labai savalaikis, kadangi parlamentas dabar analizuojam partnerystės susitarimą su Kazahstanu. Todėl jis mums pateiks tikrosios situacijos jo šalyje apibūdinimą. Dėkoju. Pirmininkė, garbus parlamento nariai, dėkoju už progą kalbėti čia, šiame posėdėje susijusiame su žmogaus teisų situacija Centrinėje Azijoje mes e, bendradarbiaujame su tarptautinė žmogaus teisų organizacija Notabene iš Tadžikistano ir kitomis e, organizacijomis. Aš kalbėsiu apie Kazakstaną, iš kurio esu, taip pat šiek tiek pakalbėsiu apie Tadžikistaną, Turkmenistaną ir Uzbekistaną. Uh, E, pradėsiu nuo bendro pobūdžio pastabų. Situacija žmogaus teisų srityje Kazakstane ir kitose regiono šalise turi tam tikrą dinamiką ir priklauso nuo politinio konteksto dinamikos. Pirmiausia, Kazakstaną valdo posovietinių postkomunistinis elitas. Prezidentas buvęs komunistų partijos pirmasis sekretorius nuo 98, nuo, nuo 89-ųjų yra valdžioje ir šiemet laimėjo rinkimus 97 procentais. Ir tipiškas autoritarinis politinis režimas, tas pats elitas e, gali valdžioje išlieka ilgai. Bet lyginant su Turkmenistanu ir Uzbekistanu, šis režimas yra gana švelnus ir todėl tam tikra politinė opozicija egzistuoja, o jos, e, tačiau jos parlamente nėra. E, Nepriklausoma spausdinta žiniasklaida be radio ir televizijos taip pat yra, yra suteikiama šiek tiek veiklo, erdvės žmogaus teisų gynėjams. Tadžikistane taip pat dabar parlamente, parlamente nėra jokios opozicijos. Taip pat e, blokuojami, blokuojamos interneto svetainės. E, eli, valdžios elitas buvo ir yra tie, kas susišluoja didžiausią naudą pereinant nuo komunistinės prie rinkos ekonomikos. Labai abejotina, ar jų e, turtas yra teisėtai įgytas. Ir toks pažeidžiamumas, kuria kliūčių politiniam pluralizmui, stipriai pilietiniai visuomeniai, nepriklausomai žiniasklaidai, nepriklausomai teismų sistemai ir teisės valstybei, kadangi visos šios demokratinės institucijos kelia grėsmę tokiam elitui. Ir dėl to valdantysis elitas nori kontroliuoti visas valstybės institucijas, įskaitant ir teismus ir taip pat visuomenę. Antras pastebėjimas susijęs su pačia visuomenė. Po dešimtmečių sovietų režimo ir net po 20 metų nepriklausomybės Kazakstano visuomenė ir kitos e, kaiminių valstybių visuomenės visiškai netiki laisvę. Laisvė neturi realios praktinės vertės ir žmonės nenori e, dėl to aukotis. Žmonės netiki ir institucijomis, jos, jie tiki asmenimis ir pasitiki valstybę. E, todėl režimai tame regione yra gana autoritariški. Turkmenistane iš tikrųjų diktatūra yra <clears throat> ir labai korumpuoto šios vyriausybės. Pažvelkite į Kazakstano teisėkros institucijas ir kitas valstybės, pamatysite, kad tie įstatymai konceptualiai yra netitinkantis tarptautinių standartų ir pagrindinių žmogaus teisių principų. Kazakstaną praeitais metais aplankė jungtinių tautų specialusis e, žmogaus teisų pranešėjas ir žodžio laisvės pranešėjas apsilaikė, apsilankė šiemet. Ir jie nurodė, kad vyriausybė laiko šias teisės neteisėmis, o privilegijomis. Taip pat galima būti, pas, būtų pasakyti apie žodžio susibūrimo religinę e, teisę tą patį valstybės interesai, nacionalinis saugumas, e, viešoji tvarka yra daug svarbiau negu individuo teisės ir laisvės laisvių ir teisių apribojimai nėra proporcingi. Praėjusiu metu Liepa priimtas naujas, krimin, nauji kriminaliniai tei, baudžiamiai teisės aktai numato baudžiamai atsakomybę už tokią veiklą. Vis dar kriminalizuojamas yra šmeištas. Neseniai įstatymas e, dėl vaikų apsaugos nuo netinkamos informacijos buvo priimtas ir pagal šį įstatymą informacija apie LGBT laikoma žalinga vaikams ir turi būti draudžiama. Panašus įstatymai priimti ir Tadžikistane, ir Uzbekistane. Taip pat svarstomas naujas įstatymas ir parlamentui bus pateiktas birželio mėnesį. Ten bent jau nedraudžiama finansuoti užsienio NVO. O kaimininėse šalise, pavyzdžiui, Turkmenistane, tai bus uždrausta, o Kirgistane situacija dar blogesnė, kadangi e, valdžios institucijos e, bando priimti į Rusijos panašų įstatymą dėl to, kad būtų užsienio agentūros apskritai uždraustos. Aš Biškėke, Kirgistano sostinėje, lankiausi prieš dvi savaitės po 8 metų pertraukos ir mane šokiravo, kai sužinojau, kad mano susitikimas e, kavinėje su žmogaus teisų gynėjais buvo atvirai įrašinėjamas specialiųjų tarnybų agentų. Birduino yra žmogaus teisų gynėjų organizacija šalyje, patiria labai didelį spaudimą, o jos buvęs lyderis dabar yra kalinamas kalėjime. Turkmenistane mes net negalėtume kalbėti apskritai apie e, civilinę pilietinę visuomenę. Uh, nes jos neegzistuoja. Visi aktyvistai yra tremtyje. Šis, š, tačiau ši šalis yra ratifikavusi visus tarptautinių žmogaus teisės instrumentus. Tadžikistane e, politijos, politiniai opozicijos atstovai yra daugiausia kalėjimuose. O dabar grįžtame prie Kazakstano. Kalbant objektyviai, turiu paminėti ir teigiamų pusių. Neseniai Kazakstanas pas, ratifikavo Jungtinių tautų konvenciją dėl neįgalių žmonių, taip pat e, numatė mechanizmus kovai su kankinimais, yra atviresnis dialogui su pilietinė visuomenė. Šis dialogas yra mažiau centralizuotas. Taip pat užsienio reikalų ministerijoje e, buvo įsteigtos demokratijos ir teisės viršenybės darbo grupės. Praktiškai visos pagrindinės žmogaus teisės organizacijos dalyvauja šiame dialoge. Pilietinės e, visuomenės darbo grupė taip pat buvo sukurta kultūros ministerijoje. Palaikant, jį palaiko santykius tarp valstybės ir NVO. Tačiau rezultatų dar nėra. E, mes raginame, kad situacija kad būtų pagerinta situacija dėl politinių kalinių, ypač opozicijos politiko pono Kazlovo, taip pat Arono Atebeko visuomenės veikėjo. Jų teismas yra politiškai motivuotas ir jie turi būti paleisti. Atsižvelgiant į ES ir Kazakstano partnerystės susitikimo naujojo, kuris tuoj bus sudarytas, manome, kad dabar atėjo laikas iškelti klausimą dėl šių piliečių, kurie buvo kelis kartus paminėti Europos parlamento rezoliucijoje. Taip pat atėjo laikas paraginti Kazakstano vyriausybę peržiūrėti savo teisės aktus susijusius su žodžio e, ir susibūrimo laisvė, religijos ir įsitikinimo laisvė ir juos priderinti prie tarptautinių stardantų, taip pat atsižvelgti į jungtinių tautų rekomendacijas, įskaitant jungtinių tautų Taryba Junktinių tautų komiteto kovai su kankinimais ir taip pat Junktinių tautų specialiųjų pranešėjų rekomendacijas. Taip pat norėčiau, baigdamas paminėti dar vieną klausimą, kuris yra susijęs su Rusijos ir Ukrainos e, konflikto implikacijomis Kazakstane. Kazakstana e, Kazakstaną apriepia Rusijos informacinė erdvė ir Rusijos propaganda, propaganda labai sėkmingai uh, platina konspiracinės teorijas, diskredituoja demokratinės vertybės ir neigiamai veikia Kazakstano visuomenę. Daugiau nei 80 procentų Kazakstano piliečių praktiškai palaiko Rusijos politiką Ukrainos atžvilgių. Be to, Kazakstano elitas labai e, sunerimės dėl Rusijos e, politikos. Kazakstane taip pat yra daug Rusijos populacijos, ypač šiaurės rytuose. Ir tokia Rusijos politika kelia pavojų Kazakstano suverenumui ir demokratiniams procesams ir e, reikia, kad atkreiptų tai dėmesį Europos šalis. Tikiuosi, kad diskusijos dėl naujo partnerysės susitikimo numatys ir situacijos Kazakstane apžvalgą, nes tai prisidėtų prie teigiamų, teigiamų pokyčių mūsų šalyje ir taip pat visame regione. Ačiū. Ačiū. Um, ahora tiene la palabra la señora Nadiežda Atajeva, que es una defensora. Dabar žodis poniai Nadieždai Altajevai. Ji yra žmogaus teisų gynėja Uzbekistane. Ji taip pat yra Centrinės Azijos žmogaus teisų gynimo asociacijos pirmininkė. Ji yra gavusi politinį prieglapstį Prancūzijoje. ji turėjo ne savo valia išvykti iš šalies, taigi jos patirtis labai įdomi, prašom žodis. Спасибо, госпожа председатель. Уважаемые господа, обращаюсь ко всем присутствующим в этом зале. Dėkui, tik to žodį. Gerbiami ponas ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į žmogaus teisų situaciją Uzbekistane. Andižano tragedija greitai bus sukaks jau dešimt metų nuo jos. E, prezidentas Karimovas e, suorganizavo tą žudinės, kurioms senatis neturėtų būti taikomos. Mes vis dar laukiame, kad būtų tartautinis tyrimas surinktas. Buvo daugybė aukų. Andižano tragedija, tragedija yra Karimovo režimo represijų pasiekmi. Režimas nesilaiko konstitucijos, nesilaiko žmogaus teisų konvencijų, kurias yra ratifikavęs Uzbekistanas. Andižano tragedija išprovokavo Europos Sąjungos e, pasmerkimą o tai rodo, kad ES svarba žmogaus teisės. E, labai gaila, bet, bet ES rekomendacijų nebuvo laikomasi. 2007 metais ES ir Uzbekistanas, Uzbekistanas pradėjo dialogą dėl žmogaus teisų. Tai yra kaip ir politinių dėrybų pagrindų paremtas procesas. Yra maždaug 20 tūkstančių 000 20 tūkstančių iš viso politinių kalinių yra e, Uzbekistane, 40 aktyvistų yra įkalinta, kai kuriems iš jų buvo pritaikytos netgi dvigubos kumuliatyvios e, įkalinimo bausmės. Tačiau aš norėčiau Morado Jurajevo atvejį paminėti, kuris jau 25, 21 metus yra įkalintas. Visos pastangos e, siekiančios sušvelninti jam ir sutrumpinti bausmę e, nesusilaukė sėkmės. Per dešimt pastarųjų metų 487 žmogaus, kovotojų žmogaus teisės patyrė represijas. Vis daugiau žmonių palieka šalį kiekvienais metais. liudininkai Andižano tragedijos ypatingai bėga iš šalies ir e, žmogaus teisų gynėjai tokie kaip e, Šamsudinov, Iškakovas ir kiti bėga, pabėgo taip pat iš šalies. Aukų skaičius vis dar didėja, pabėgėlių skaičius taipogi didėja, ypatingai legalių tų pabėgėlių skaičius. Teisė į nusavybę Uzbekistane praktiškai neegzistuoja. Valstybės tarnybos yra labai korumpuotos. asmenys, kuriuos ES įtraukė juodą į sąrašą, kuriems taikomas e, sankcijos, vis dar yra vyriausybėje. Tie žmonės nemoka mokesčių, e, nedeklaruoja pajamų. Taigi labai sudėtinga yra šioje šalyje užtikrinti teisingumą ir pasiekti to teisingumo kankinimų aukoms. Vis daugiau Uzbekistano verslininkų bando uh, prieglopščio ieškoti užsienyje. Kai kurie iš jų grįžta į Afganistaną, tačiau jie tampa šantažo aukomis ir neturi galimybės vėl imtis teisėtos veiklos Uzbekistane. ES atstovai pamiršta, kad pabėgėliai ieškantis prieglopščio ES šalyse ne visada gali pateikti reikiamus dokumentus tam, kad pagrįstų savo situaciją. Uzbekistano vyriausybė atsisako jiems išduoti dokumentus bei be jokios abejonės pripažinti e, kankinimus. Vienas iš žmogaus teisių gynėjų patyręs kankinimus e, savo advokato pagalbą, tiksliau per advokatą, paprašė pradėti tyrimą dėl savo situacijos, tačiau niekas nebuvo padaryta. 114 atvejų, e, tiksliau 114 žmonių yra dingę Uzbekistane. Karakalpokų e, bendruomenė yra persekiojama mažuma ta yra persekiojama ir jie patiria štai oro taršą šiame regione labai didelė, tačiau nie, nie vienas iš šių e, asmenų nėra pripažintas kaip ekologinis pabėgėlis. Europos Sąjunga turi sugrįžti, tiksliau, Europos Sąjunga turi reikalauti, kad e, prieš uh, dialogo atvėrimą pateikti reikalavimai būtų įgyvendinti ir kad būtų veiksmingai gyvenamas dialogas. Taigi būtina užtikrinti, kad ES politika būtų e, konkrečiai gyvendinta. Vid Centrinės Azijos e, žmogaus teisų situacija Human yra tokia, kad Human Rights Watch, e, jungtinės tautos ir kitos organizacijos e, nuolat kreipiasi į ES su prašymu pradėti tarptautinį tyrimą dėl to, kas nutiko Andižane. ES yra raginama pasidomėti žurnalistų e, kovotojų žmogaus teisės režimo priešininkų situaciją ir likimu. Tai yra būtina tam, kad e, organizacija Human Rights Watch galėtų ir toliau tęsti veiklą Uzbekistane. Uzbekistano žmonėms reikalinga jūsų pagalba. Raudonojo, tarptautinis Raudonojo kryžio komitetas taipogi turėtų turėti galimybę vėl pradėti arba tiksliau tęsti savo veiklą Afga e, Uzbekistane. 11 tematinių pranešėjų jungtinėse tautose bando jau kurį laiką patekti į Uzbekistano teritoriją, tačiau nesėkmingai. Uzbekistanas, nepaisant jungtinių tautų rezoliucijos e, ir pasirašytų dokumentų tarptautinių nuolat pažeidinėja žmogaus teisės. Mes turime daryti spaudimą jungtinės tamtoms ir, ir Uzbekistanui, kad tiksliau Uzbekistanui, kad jungtinės, jungtinių tautų atstovai patektų į šalį. Tikimės, kad e, praeis dešimčiai metų po Andidžano tragedijos Uzbekistane e, bus sudarytos tinkamos sąlygos tam, kad būtų galima tinkamai ginti žmogaus teisės. Dabar ES turi nepaprastą istorinę galimybę įsitraukti tam, kad ir, ir veikti tam, kad situacija pasikeistų Uzbekistane. Pirmininkė, ačiū mes dabar nesilaikysime numatytos darbotvarkės, nes atėjo ponia Marija Arena. Kadangi jau kalbame apie Afganistaną, tiksliau Uzbekistaną, o ji yra specialioji pranešėja e, tekstilės klausimais, tai manau, kad prasminga būtų dabar poniai Marijai Arenai suteikti žodį. Ačiū pirmininkė, ačiū Elena pirmą kartą dalyvauju šio komiteto posėdėje, labai džiaugiuosi galėdama tai daryti, jo labiau, kad e, dažnai mums sakoma, kad ES turi galimybę naudoti priemonę, kuri yra e, tartautiniai priekybos susitarimai. Tie susitarimai gali būti naudojami kaip svertai tam, kad būtų pagerinta žmogaus teisės, teisų e, situacija šalise partnerėse. Taigi labai džiaugiuosi galėdama e, šią, šios klausimus spręsti INTA, tartautinės priekybos komitete. Kaip žinia, yra tekstilės protokolas, dėl kurio buvo deramasi tarp komisijos ir, Afganis, ir Uzbekistano vyriausybės atstovų. Taigi dabar laukiama pažangos dėrybų srityje. Kaip žinia, buvo rekomendacijos parlamento parengtos tekstilės klausimų ir ypač dėl vaikų darbo medvilnės surinkimo e, kampanijų metu. Šiandien protokolas vėl yra atsidūręs darbo tvarkėje. Prašėme darbo, tartautinės darbo organizacijos e, pasižiūrėti, ar um, rekomendacijos mūsų pateiktos būtų prasmingos. Taip pat um, tam tikra skaičius, šiek tiek informacijos buvo pateikta taip pat iš nepriklausomų stebėtų organizacijų apie vaikų darbą. Na, mums buvo pasakyta, kad galbūt galima uh, būtų e, e, pagerinti situaciją ir ta praktika yra taip plačiai paplitusi praktika, kad sudėtinga būtų kažką greitai padaryti. Taigi rytoj turėsime posėdį, kurio metu bus aptariamas prievartinis darbas tiek vaikų, tiek suaugusiųjų ir pasižiūrėsime, kaip tarptautinės darbo organizacijos mandatu remiantis galima būtų pagerinti situaciją darbuotojų Uzbekistane. Taigi po to mes žiūrėsime, kokią poziciją priimti pasikonsultavę su žmogaus teisų gynėjų organizacijomis. Situacija Uzbekistane nėra paprasta ir sudėtinga gauti informacijos. Mes ir toliau naudosime su tokiamis priemonėmis, kaip kad prekybos partnerystės, e, tam, kad ES prisidėtų ir e, suintensyvintų situacijos, po, pokyčius tiksliau šioje srityje. Klausimas. Tai, Pirmiausia, norėčiau pritarti jūsų požiūriui ir norėčiau pakartoti dėl Uzbekistano. Tikrai yra daug išnaudojimo, ten žuva daug žmonių per tą priverstinį darbą ir nėra tinkamų priemonių, kaip tai tirti. Nes kuomet žmonės žuva, tai jų, jų artimieji būna labai išsigandę. Jie bijo pasakyti, bet to specialios tarnybos e, slepia slepia tokius atvejus ir žmonės labai bijo, žmonės pat bijo išvažiuoti iš Uzbekistano. Tad reikia kalbėti apie tiesiog vergovę, kuri dabar galioja Uzbekistane. Ir taip pat reikia turėti galvoje, kad čia yra ir individų atvejai, tai kad visa sistema ir taip pat reikia atsvegti ir į tai, kaip veikia teismai, nes teismai leidžia tiesiog, kad kai kurie valdininkai galėtų nebaudžiami daryti, ką nori. Ačiū. Dėkojame. Ar norite ką nors pridurti, Marija? Ar ne? Tuomet teskime diskusiją. Taip pat turime dalyvauja Uzbekistano daugiau specialistų, kurie galės vėliau įsijungti. O dabar suteiksiu žodį ponui Jūri Dziblacija, kuris yra Maskvoje veikiančio žmogaus teisų centro atstovas. Ir štai jis gali nupasakoti situaciją, žmogaus teisų situaciją įvairiose to regiono šalise, įskaitant Turkmenistaną. Tik sutikiu žodį jam. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš kalbu atstovaudamas kampaniją Prove They Are Alive, įrodykit, kad jie gyvi. Kampanija buvo pradėta 12 metais ir ją pradėjo ES ir Šiaurės Amerikos organizacijos bei aktyvistai Turkmenistane ir siekėme apsaugoti aukas tų, tų, tai tuos žmonės, kurie dingo Turkmenistano kalėjimuose bei kovoti su šiuo reiškiniu. Žinoma, mes stebime visą žmogaus teisų padėtas šalyje ir noriu pasakyti, kad diskusijos vyksta labai laiku reikia tikrai atkreipdėmėsi į Turkmenistaną, į žmogus teisės padėtą tenais, ir reikia atkreipdėmėsi tai, kaip ES gali paveikti žmogus teisės ir teisės viršinybę šio šalyje. Ir būtina tai daryti kaip tik dabar, nes dabar tarp šių dviejų šalių bendravimas pasiekė naujas aukštumas. Bendarbiavimas, bendarbiavimas turtis yra parlamento darbo tarkės klausimas ir greitai judama link ratifikavimo bei per keletą metų vyks balsavimai. Ir dėl... Taip pat vyksta dėrybos dėl Transkaspijos vamzdyno ži... ir nuoltant žengiama pirmin. Dabar jau siekiama įtraukti atskiras Europos įmonės į vamzdyno statybas bei į rizikos vertinimo procedūras. Europos komisijos vicepirmininkas Marošekovič neseniai paskelbė, kad 9 e, metais jau turėtų būti teikiamas Turkmenistano dujos Europos Sąjungo, tai visai greitai. Ir greta to taip pat Turkmenistane kyla saugumo krizika. krizė po to, kai Rusija aneksavo Krymą ir kelia nervumus Ukrainoje. Tad dabar labai gera proga yra plėtoti ir šis Turkmenistanu kuri, kol, nu, o, o tai yra vienintelė Centrinės Azijos valstybė, kur neturi tokios tarties su Europos Sąjunga. Taigi, pats ratifikavimas gali būti Padės bedavimo sutartimo ratifikavimas gali būti gera priemonė pagerinti situaciją Turkmenistane. Ir reikia reikalauti, kad žmogaus teisės padėtis būtų pagerinata ir tai turi tapti išankstinę sąlygą ratifikavimui. Reikia numatyti aiškių tikslų ir, ir yra numatyta tikslų rezoliucijas nuo 2006 metų, tačiau, žinoma, santykiai Europos Sąjungos ir Turkmenistano apims daugiau negu tik tai žmogaus teisės, taip pat kalbėti ir apie energetinį saugumą. Tačiau reikia taip pat stebėti ir žmogaus teisų padėtį nuo dešimtųjų metų. Kas pasakytina? kol kas situacija yra tarp blogiausių pasaulyje ir per pasos penketą metų ne, situacija niekaip negerėjo. Reikia daug dėmesio. Valstybės politika apsunkina NVO darbą, aktyvistų darbą, žurnalistų darbą, taip pat įskaitant tų, kurie dirba, kurie yra užsienyje, nes jiems nuolat grasinama, nepriklausomos grupės kurios užsima, grupės, kurios užsima svarbės klausimas, gali veikti tik nelegaliai arba užsienyje. Taip pat nuolat kyla, nuolat grasinama susidorajimu už bet kokią valdžios kritiką. Taip pat valstybė vis dar kontroliuoja beveik visą žiniasklaidą, internetas beveik neprieinamas, tai valdo valstybė, daug svetainių blokuojama, ypač užsienio NVO svetainės. Ir visai neseniai vėl buvo geras pavyzdys apie tai, kaip valstybė valdo, valdo žiniasklaidą. Ir Turkmenistanas neseniai uždraudė turėti savo palidovinės televizijos e, antenas. Valstybė toliau riboja galimybės keliauti už šalies ribų. Yra veikia neformali, yra nesisteminga sistema e, kelių draudimų ir tokį draudimą gali gauti bet kas. Tiek studentai, kurie studijuoja užsienyje, tiek tie piliečiai, kurie keliauja užsienį verslo ar medicinos tikslais. Toliau, vis dar didelį problemą kelia kankinimai. Ir e, problema didina tai, kad teismai yra nepriklausomi, bei teismai nuot naudojami politiniam priešininkams persikioti. Mūsų kampanija parengė ataskaitą, kuriame aprašoma situacija viename iš kalėjimų Ovad, Ovadantepe kalėjime. Jis yra liūdnai pagarsės kalėjimas, kuriame kali daug politinių kalinių. Ir viena didžiausių problemų Turkmenistane yra tai, kad žmonės teisiami labai, labai ilgiems laikotarpiams ir jie dinksta ir tai yra situacija iš esmės yra blogesnė negu, kaimy, negu kaiminės valstybėse. Yra žmonių, kurie kali nuo 10-10 praėjusio amžiaus ir jie, per šimtus tokių žmonių yra dingę be žinios kalėjime, jau kalėdami. Skyrus atvejus karo zonose, Pačečenijoje, Jugoslavijoje arba Rytų Ukrainoje, tai čia didžiausias dingus kalinių skaičius. Dauguma e, aukų yra kaliniai, kurie buvo nu, įkalinti po tariamo samokslo nužudyti buvusi prezidentą Saparamurata Niezovą. Tačiau aukos yra nuodytis ir kitais pagrindais. Ir dauguma nuteistųjų buvo įvairius aukšto lygio pareigūnai ir veikėjai ir dabar jau daugiau negu 12 metų daug labai svarbių veikėjų yra kalėjimuose ir jie paskutinį kartą buvo matyti tada, kai buvo suimti prieš 12 metų. Tačiau yra, yra įrodymų, kad jie buvo kankinami ir prieš teismą, ir po teismo. Yra nepatintas informacijos, kad kai kurie iš tų žmonių ir mirė kalėjime. Kai kurie kaliniai turėjo būti, praleisti, turėjo būti išlaisvinti 34 metais, tačiau jų giminaičiai buvo informuoti žodžiu ir saugumo taryba buvo, buvo E, informuoti žodžiu, kad jiems, tiems žmonėms, tie žmonės yra nuteisti iš naujo, pratesti, pratesti jų nu, kalėjimo e, įkalinimo laikai dėl naujų nusikaltimų, kuriuos padarė kalėjime. Taip pat taikomos kolektyvinės bausmės šeimų nariams. Suimami dingusiųjų šeimos nariai, jie atleidžiami iš darbų, išvaromi iš namų, atimama jų nusavybė ir jie neturi teisės keliauti į užsienį. Taigi vyksta tokios politinės e, represijos ir į tai atkaip daug, daug dėmesio taptojais organizacijos, taip pat ir ESBO, Maskvos mechanizmas, 2003 metais apie tai parengė rezoliuciją, taip pat Junktinių tautų generalinė asamblėja 2003 metais apie tai parengė rezoliuciją ir e, nuolat kalbama apie tai, kokia situacija labai blogai, kad skubiai reikia reformų, tačiau, tačiau praktika ta pati tęsis toliau ir šiuo metu valdant prezidentui Berdi Muhamedovui tokių atvejų yra šiek tiek mažiau. Žinome apie septynis tokius atvejus. Jokia organizacija, jokia organizacija neleidžiama stebėti kalėjimų ir nepas, ne, visai nepaisimo to, kad dažnai šeimos prašo aplankyti kalinius, tačiau tai yra draudžiama. Buvo priimta naujų statymų dėl interneto naudojimo pribojimų ir valstybė kalba apie tos įstatymus kaip apie, apie progresą. Valstybė siekia gerinti savo įvaizdį ir ketina iki metų galo įsteigti ombudsmeną. Apie tai jau informavo prezidentas Bedimų Muhamedovas tačiau šie nauji įstatymai vis dar yra labai ribojantis ir iš esmės niekaip negali, niekas nepagerins situacijas ir, nepager, ir ne, neužtikrins įstatymų išnybės įtvirtinimo. Taip pat yra siūloma konstitucinė reforma, kuri niekaip nežada pagerinti žmogaus teisų padėties. Tačiau dabar manome, kad prieš keletą mėnesių atsivėrė puikiai galimybė padaryti pažangos Turkmenistane įskaitant ir apsaugoti dingusiuosius. Tiesiog susidėjo politinių teisinių veiksnių. Pirmiausia, pirmiausia, tai Turkmenistano valdžia rodo kaip reta didelį norą bendrauti su ES ir vakarų bendruomenė, nes tai, tai, tai ir diktuoja jų ekonominiai ir saugos poreikiai. Turmestanui skubiai reikia imti eksportuoti dujas į, į ES, dyje, į ES rinką dujas, nes dabar dujas eksportuoja tik į Rusiją ir Kin, į Kiniją, tačiau šiuo metu labai sumažėjo eksporto kiekiai ir prastos yra kainos, dėl to labai sumažėjo pajamos. Tačiau eksporto diversifikavimas reikalauja nuo investicijų į infrastruktūrą, kurios Turmestanas neturi. Turkmenistanui, tai Europos Sąjunga žinoma labai reikia Turkmenistano dujų tam, kad diversifikuotų savo tiekėjus ir neklausytų nuo, nuo Gazpromo monopolio. Ir galėtų pasinaudoti vis, vis tik šią progą, kad Turkmenistanui reikia naujo pirkėjo, tam, kad į, į dėrybas dėl Transkaspijos e, vamzdyno įtrauktų žmogaus teisų nuostatas. Toliau ekonominis nuosmukis Rusija paveikia Turkmenistaną, situacija prastėja, valiuta pinga, rezervai krinta ir dėl to Turkmenistano valdžiai teko iš esmės nutraukti anksčiau taikytas programas, pagal kurias beveik nemokam ar visai nemokam buvo teikiami baziniai, bazinės prekės ir gerybės e, Turkmenistano žmonėms. Kitas dalykas yra saugumas. Talibanas prie Turkmenistano sienos nesiniai surengė ata, atakų, netgi buvo susirėmimų su Turkmenistano pareigūnais ir buvo žuvusių, taip pat prasti situacijas, greta, greta prastinčios situacijos prie pietinių sienų, atsiranda naujų pranešimų apie islamo valstybės kovotojų atvykimą į netolimus regionus ir tai labai neramina Turkmenistano valdžią. Dėl to Turkmenistanas, prie Turkmenistanas ir, ir, ir, nori daugiau bendrauti su Europos Sąjunga, dėl to, o ne su Rusija dėl to, kad Rusija agresyviai veikia pasis metais. Tad tai yra gera proga Europos Sąjunga išnaudoti, padaryti daugiau įtakos negu bet kada anksčiau. Žinoma, kad koks autoritarinis režimas, Turkmenistano valdžia nenori daryti jokių pokyčių šalyje. Dėl to, tad, dėl to ar pavyks pasinaudoti šią galimybę priklausys nuo to, ar Europos Sąjunga sugebės vykdyti nuoseklę politiką ir iškelti aiškius reikalavimus žmogaus teisės srityje, kad tai taptų išksinė sąlyga pažiūrė kitose srityse. Kit, kitose srityse. Toliau teisiniai veiksniai. 20 metį švenčia šalies natūralumo paskelbimas. Taip pat neseniai buvo padaryti pakeitimai baudžiamajame kodekse ir jie reiškia, kad tie pakeitimai, jog reikėtų, jog gali, na, nauji pakeitimai numato įkalintų žmonių paleidimą, tačiau tai nebuvo padaryta. Toliau, 2013 metais Turkmenistanas priėmė kai kurias rekomendacijas dėl kankinimų ir kalėjimų, ypač kaip pagerinti tų žmonių, kurie įkalinti ilgam situaciją. Ir galiausiai Junktinių tautų žmogaus teisų komitetas spalio mėnesį, praėjusiu metais spalio mėnesį, priėmė labai reikšmingą sprendimą, pirmą tokį, dėl individualaus atvejo iš Turkmenistano. Boris Šichmuradov, vienas iš svarbiausių iš prieš tai dingusios menų, buvęs užsienio reikalų ministras – ir buvęs ministro pirmininko pavaduotojas, buvo pripažinta, kad e, jis yra neteisėtai dingęs, kad jis kenčia nuo kankinimų ir taip pat, kad jo žmona taip pat nukentėjo nuo kankinimų. Taigi buvo priimtas toks sprendimas. Jo... Ne, nebėtume, kad partnerystės bendradarbiavimo sustarimas bei pasirengimas jam gali tapti priemonę, kaip pagerinti e, situaciją šalyje. Tačiau kas čia svarbiausia yra? Šis sutartis turi tapti priemonę ir reikia paklausti, kas yra svarbiau. Ar reikia numatyti daugiau šašnių sąlygų, ar numatyti vėliau reformas po sutarimo. Mes manome, kad svarbiausia, kad Europos Sąjunga galėtų daryti kuo daugiau įtakos. Ir kai sutartis bus ratifikuota, Europos Sąjunga neteks įtakos o dabar turi tai įtaką savo rankose, todėl turi pasinaudoti jie labai gerai. Dėl to mes rekomenduojame, kad sutarimo ratifikavimas būtų, tam būtų iškelta sąlyga, jog reikia žmogus teisų reformų, nes kol kas jokios pažangos per sus penkitą metų nėra. Ir į parlamento, šį parlamento keltus klausimus nėra niekaip atsakyta. Ir tuo metu iškelti tikslai vis dar nepasiekti, vis dar svarbus yra. Tad e, sutarimo ratifikavimas yra labai svarbu Turkmenistanui. Dėl to parlamentas gali pasinaudoti puikia proga pareikalauti pažangos ir numatyti kaip išankstinę sąlygą partnerystės e, bendrabiaus sutarimo ratifikavimui. Tik tai reikia kelti aiškiai tikslus, kuriuos įmanoma greitai, greitai gyvendinti. Taip pat reikia konsultuoti su NVO keliant tikslus ir žinoma pastebėtina, kad yra reikia, reikia užtikrinti, kad, tiksl, kad keliami reikalavimai būtų suprantami, įgyvendinami ir jas būtų įmanoma gyventi per porą mėnesių. Mes nepritarime nuomoniai, kad pats, pats sutarimo ratifikavimas jau sukurs naują erdvę dialogui. Nes taip nemaname. Mes manom, kaip naudoti šią dabar galimybę daryti įtaką ir sakyti Turkmenistano valstybė, kad galima ratifikuoti greitai, jeigu bus daromas reformas. Tad tikrai dabar yra puikia proga, nes kitos linijos šalininkai Turkmenistano valdži valdžioje bandys pasistengs e, su Europos Sąjunga daryti tokias darybas, kad e, Europos Sąjunga išduotų savo vertybės ir tuomet jie įstikins, kad ES yra silpna ir jie galės manipuliuoti kiek tik nori įvairias kitus srityse, taip pat ir prekybose srityje. Na, mes nespratome, kodėl reikia taip skubinti ratifikavimą, kodėl reikia tai per tris mėnesius pirmiausius. Turint galvoje, kad prieš tai tiek laiko buvo pauzė. Ir žinoma, reikia pasinaudoti tuo kaip svertu. Todėl rekomenduojame parlamentui atidėti ratifikavimą ir reikalauti konkretos progreso, tikslų gyvendinimo ir stebėti, ar tikslai pasiekiami ir tai daryti nuolat greitai, pažiūrėjau, po šį mėnesį, po po metų. Taip pat reikia gerą stebėjimo mechanizmo. Stebėti galėtų arba šitas, galbūt, pakomitetis, arba e, kuris nors kitas, arba pranešėjai galima paskirti. Uh, arba ES e, pasiuntinys Centrinė Azija, arba jie visi kartu. Ir taip pat, žinoma, galim pasitelti NVO pagalbą. Jeigu stebėsena nevyks, tai tuomet parlamentui būtų sunku įgyvendinti demokratinės kontrolės funkciją. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju. Dėkoju labai. Ir kaip tik Šiandieną yra ir Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai, kurie turbūt galės atsakyti į daugelį klausimų ir sureaguoti į daugelį būkštavimų, kuriuos išsakė mūsų svečiai šiandieną. Ir taip pat sureaguoti į mūsų pakomitečio narių būkštavimus. Jūsų yra keli, nežinau, kurie Kas norės pasakyti pirmas, galbūt žmogaus teisų strategijos ir politikos įgyvendinimo skyrius. Taigi, prašom, susitarkite taip, kaip jums patogiausia, bet pirmiausia, ponui Geringtonui žodį suteiksiu, jisai prašė jo. Aš Toivo Klara, esu atsakingas už Centrinės Azijos pos skyrių išorės veiksmų tarnyboje. Ta Pritariu kalbėjusiems, kurie sakė, kad susidurėme su labai daugeliu iššūkių Pietričio Azijos valstybėse, Pietų Azijos, centrinės atsiprašau, Azijos valstybėse. Kai kuriuose šalise įvyko teigiamų pokyčių, įskaitant ir teisėkūros reformą, tačiau žmogaus teisų situacija kelia nerimą beveik visoje vidurio Azijoje pilietinės visuomenės organizacijos, NVO atstovai, žurnalistai e, yra persekiojami, taip pat e, nuolat e, policija juos persekioja, priimami ribojantis teisės aktai, taip pat netinkamai elgiamasi su suimtaisiais, nors ir buvo tam tikrose šalise imtasi veiksmų siekiant užkirsti kelią kankinimams. Mažumų e, atstovai, etninių mažumų, LGBTI bendruomenės atstovai taip pat ir toliau patiria diskriminaciją ir netinkamą apsaugą valstybė jiems užtikrina. Išskyrus Kirgizų Respubliką, e, demokratija neįsigalėjo Centrinėje Azijoje, rinkimai yra nesažiningi. Europos ES strategija Centriniai Azijai numato, kad žmogaus teisės teisinė viršenybė gera valdysena turi būti, e, yra būtinos sąlygos norint pasiekti ilgalaikį stabilumą. Tai taip pat yra <clears throat> pagrindinis aspektas ES e santykiuose su šio regiono šalimis. Nuolat kalbama apie žmogaus teisės, susitinkant su tų šalių atstovais ir vyriausybių vadovais. Tačiau šiame kontekste norėčiau pabrėžti, kad nors ir vyksta struktūruotas politinis dialogas su keliomis šal, iš šių šalių, su Turkmenistanu tokio dialogo užmėgsti ir plėtoti nepavyksta. Žmogaus teisų dialogai vyksta su visomis penkiomis Centrinės Azijos šalimis. Nepritariu, nesutinku, kad šie dialogai yra ir vyksta, dėl to, kad jie vyksta už uždarų durų, nėra vertingi. Aš manau, kad jie yra labai vertingi ir tokiu būdu galima sąžiningai apsikeisti nuomonėmis apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, įskaitant ir atskirus atvejus. Uh, Ne visada po jų būna pasiekiami konkretus rezultatai, tačiau yra buvę, kad kai kuriais atvejais pasiekti rezultatai tikrai žymus. Mes ir toliau darome spaudimą Centrinės Azijos šalims, kad jos padarytų dar daugiau ir kai kuriais atvejais jos, žinoma, turi padaryti labai daug, kad pagerėtų situacija. Kartu su valstybių narių ambasadomis mes nuolat rengiame susiekimus su žmogaus teisų gynėjai ir ES diplomatai stebėjo bylų svarstymus teismuose. Prieš kiekvieną dialogą konsultuojamasi su NVO atstovais tiek Briuselėje, tiek atitinkamoje šalyje. Pilietinės visuomenės seminaruose dalyvauja įvairūs ekspertai, akademikai ir nacionaliniai ekspertai, o pilietinės tose šalise jie rengiami, kur tokios viso organizacijos gali veikti. Taip pat žmogaus teisų dialoguose keliami klausimai susijęs su demokratija, nediskriminacija ir taip toliau per Europos e, instrumentą demokratijai ir žmogaus teisėms pagal ES teisės viršenybės iniciatyvą ES surengė daug seminarų ir mokymų visose centrinėse, centrinės Azijos šalyse, pavyzdžiui, prieiga prie teisingumo, teismų nepriklausomumas, teisėjų apmokymas ir taip toliau. Mes glaudžiai bendradabiaujame su tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, SBO e, atstovybę, jungtinių tautų žmogaus teisių atstovais. Ir dėl Uzbekistano, žinoma, tai bus aptariama ir rytoj, ir aš nenoriu leistis į pernelyg daug detalių, uh, bet manome, kad kartu su Pasaulio banku mes pasiekėme pažangą, mm, kovojant su vaikų darbu ir pasiekta pažanga ir kalbant apie priverstinį darbą. Tai nėra greita pažanga, netokia greita, kaip kad norėtume, tačiau padedant Pasaulio bankui ir TDO buvo padaryta pažanga Ir tikime, kad pasieksime dar daugiau. Taigi, Europos Sąjungos ir kiti partneriai, skaitant ir JAV, ir kitus, ėmėsi plačių veiksmų kartu su Pasaulio banku, siekdami užtikrinti, kad mums pavyks išvaduoti Uzbekistaną nuo šių dviejų labai rimtų problemų būtent priverstinio ir vaikų darbo. Tačiau manome, kad einama tinkama kryptimi ir daroma pažanga. Toliau pereiname prie Turkmenistano. Su šia šalimi labai sudėtinga dirbti. Mes neman, nebandome menkinti žmogaus teisų problemų, tačiau pagrindinis klausimas yra, Ar mums veiksmingiau siekti pokyčių per kontaktus, ar liekant nuo šalyje? Dabar ES daugiausia tiesiog stovi nuo šalyje. Kaip sakiau, mes neturime užmesgę reguliarių politinių kontaktų, per kuriuos galėtume bandyti spręsti svarbias problemas. Be partnerysės ir bendrabėjimo sustarimų to, tokios galimybės ir neturėsime, nei uh, užsienio reikalų ministrų lygmenyje, nei e, pareigūnų lygmenyje, nei parlamentų lygmenyje. Taigi mes manome, kad partnerysės ir bendradarbiavimo susitarimas yra būtinas, kad galėtume spręsti ir žmogaus teisų problemas. Norint ratifikuoti tokį susitarimą, reikia, kad būtų įgyvenintos tam tikros sąlygos. Tai buvo bandoma padaryti, bet kaip ir buvo minėta, jokios pažangos nepadaryta. Todėl manome, kad partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas nėra kelio pabaiga, tai yra tik kelio pradžia, kuri leis mums struktūruotai spręsti visus šios klausimus, kurie yra be galo svarbus. Be partnerystės susitarimo tiesiog neturėsime tinkamų formų. O tai būtų labai liūdna. Dėkoju. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora a los miembros de la komisijos. Ačiū dabar žodžius komiteto nariams ir kolegams dalyvaujantiems posėdėje. Po to už išorės veiksmų tarnybą galės pasisakyti. Taigi dabar norėčiau iš karto padėkoti Jums už dalyvavimą ir atsakymus iš anksto. Ponas Pončeri, prašom Jums žodis. Nežinau, ar komisijos atstovai galėtų mums daugiau pasakyti, negu kad jau kas buvo pasakyta. Aš suprantu, kad sudėtinga yra suderinti skirtingus interesus, vertybės, energetinius interesus ir žmogaus teisės būtent e, iš čia ir kyla sunkumai ES ir Centrinės Azijos valstybių e, bendradarbiavimo problemos. Bent jau už to, ką girdėjome, kaip ir aišku, kad ES yra kritikuojama dėl to, kaip ji e, tvarko ryšius su diktatoriškomis šalimis. Mes žinome, kad e, energetinis saugumas ir demokratijos e, propagavimas yra kertiniai akmenys Europos užsienio politikos. Uzbekistane taipogi yra spręstinų klausimų. Čia buvo saligiškumo principas minėtas, tačiau situacija nepagerėjo. Ko gero svarbiausia čia yra tai, kad ES bijo prarasti energetikos rinką, bijo, kad ta energija atiteks Rusijai ir Kinijai. ES bijo ryštingų veiksmų imti šioje srityje. Na, o aš bijau, kad dabar dėl ekonominių interesų bus paukota žmogaus teisės ir mums tai yra visiškai nepriimtina mūsų dabartinėje diskusijoje galbūt galima būtų paminėti susitarimo pasirašymą. Tame susitarime galbūt galima būtų paminėti žmogaus teisės ir aplinkosaugą, tarkim, Turkmenistanui ir ne tik šiai šaliai. Aš dabar norėčiau užduoti klausimą ir pastabą vieną išsakyti. Pirmiausia, nuo pastabos pradėsiu. Manau, kad iš to, ką išgirdome, galbūt e, galėtume kreiptis į išorės veiksmų tarnybą su prašymu labiau laikytis gairių dėl Centrinės Azijos, nes man susidaro įspūdis, kad e, būtent tai yra silpniausia iš šių pastarojo meto politikos įgyvendinimo grandis. Na, o dabar dėl Turkmenistano norėčiau užduoti klausimą. Iš to, ką girdėjome pastaruoju metu apie šią šalį, Susidaro įspūdis, kad šioje šalyje yra bandama pasitelkti įvairiausias tarnybas tam, kad būtų pažeidinėjamos žmogaus teisės. Kaip ten su KNB yra? Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai kalbame labai svarbės klausimais apie Centrinę Aziją, apie demokratiją, žmogaus teisės. Ir padėtis yra labai blogi. Labai nuvilia tai, ką girdėjome iš žmogaus teisų ekspertų bei disidentų. Aš sakyčiau, kad situacija yra visiškai neprimtina. Ir manau, kad negalima priimti tokios situacijos, kuomet bandome kurti santykius su tokiamis šalimis, kokias mintė jūs. Ir tuome ieškodami kažkokio bendro, maž, mažiausio bendro vardiklio. Ne, ne taip. Ne taip galima dirbti. Jeigu tikima, kad tiesiog savaime ateis e, gražėtytis, tai na, apsigausime. To šalis nepasikeis jos aplink mato labai blogų pavyzdžių. Rusija, Kinija, kitas valstybės. Ir jos moko savo kaiminystėje. Jos visos tampa blogų pavyzdžių viena kitai. Na, aš tikrai palaikyčiau tam tikrus politinės sąlygas stačių pasirašymui, nes kitaip neteksime jokio ginklo, jokios galimybės paveikti situaciją, stebėti ją, kad bent jau situacija judėtų, galėtume, kad gerėtų. Ir po, po kiek laiko vėl sustiksime ir manau, kad ataskaitos, kurias galbūt sulauksime iš ekspertų, na tikriausiai bus labai panašios. Noriu pranešti, kad kitą savaitę antradienį kai kurie kolegos dalyvas ap, ap, apvalijos taro diskusijoje, kuris bus minimas Andežanas skirdynės 10 metų metinės. Ir tada kalbėsime apie situaciją Uzbekistane. Išsamiau apie tai kalbėsime iš žmogaus teisų pusės, iš politinės pusės. Na, jau anksčiau buvo sakyta, Kels klausimas, kaip dėl Human Rights Watch ir kiti disidentai, kitos institucijos, kurias remiasi disidentas, kaip jie iš viso išgyvena tose šalyse. Nes to šalis turi tokius pasovietinius autokratinius režimus. Ir e, tarnybos e, valdžia apsimeta, kad viską daro tinkamai. Ir manau, kad susidursite labai įvairiose vietose. Ne tik bei kafe, kitur galima susitikti žmonėmis. Kaip, kaip jie išgyvena? Ar jie gauna paramos Europos Sąjungos? Labai įdomu, ačiū. Labai ačiū. Man labai lėra. Ačiū, pirmininkė. Jei gerai pamenu, AFET komitetus taip pat rengė testą apie Centrinę Aziją, tad daug to, kas, iš to, ką jūs pasakėte, ir jūsų rekomendacijos galėtų būti įtrauktas ir į tą ataskaitą. Turiu tris klausimus. Pirmas susijęs su Uzbekistanu. Pone Tajev, jūs e, pasakojate, kad tie, kas aprašo ir praneša apie apie prieštinį darbą medvilnės pramonė, kad jie, jiems draudžiama keliauti, jie bijo kalbėti. Ir galbūt su problemu sudarė kiti aktyvistai. Kaip matai, kas būtų naudinga, ką Europos diplomatai bei TLO ir, ir kitos, darbus, kitos organizacijos galėtų padaryti. Ar gerai yra, jeigu susitinkama yra su tais gynėjais, kaip, tai, tai parnuoti jiems paramą. Be to, ką, ką jūs manote, kaip, ką galėtų padaryti diplomatai, Europos Sąjungos diplomatai, kurie veikia šalyje, kad paremtų pilietinę visuomenę Uzbekistane. Toliau dėl Turkmenistano. Na, ką jūs pateikėte tą analizę, kurią pateikėte, tai sakote, tai gerai, geras dabar laikas Europos Sąjungai intensyviau kontaktuoti su Turkmenistano valdžios pareigūnais, nes jie nenori monopolinių santykių su Gazpromu. Ir, ir na šitą paklausti, ką jūs manote apie tai, kad nevyksta joks, tai, tai yra vyksta vis tik su Turkmenistano žmogaus teisų dialogas. Tik yra klausimas. Na, jūs minėjote, kad Jūs minėjote, kad reikia pasirinkti sutartį, tačiau knygas kitame stovėsime nuo šalyje. Tačiau dabar tikras yra geras laikas tikrai pareikalauti, kad situacija pagerėtų, pavyzdžiui, dėl tų dingimų, tai tikrai labai blogas atvejis. Ir valdžia visiškai tai kontroliuoja, juk tie žmonės nedingo iš viso kažkur, nežinia kur. Tad reikia iš karto pareikalauti situacijos pagerėjimu. E, paskutinis klausimas, dar vienas klausimas, irgi už iš veiksmų tarnybai dėl Kazakstano. Jūs sakote, kad greta Kirgis, Kirgistano jūs nematote, kad nesvyksta demokratinės reformos. Tačiau balandžio mėnesį buvo skirtas taip pat e, informacija apie, apie Kazakstaną ir tuomet šis veiksmų tarnyba minėjo, kad Europos Sąjunga yra pasirengus toliau padėti ir skatinti tolesnes reformas, kaip stiprinti demokratiją Kazakstane. Tai galite gal paaiškinti, kuris matote situaciją, ką galima pagerinti, būtų žingsnių būtų galima padaryti ten, kur demokratijos nėra. Ačiū. Thank you. Uh... Dėkoju, ponė Weber. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pranešėjams štai, kad atvyko čia, padėkoti už pristatymą. Tikrai labai įdomus ir vertingas. Buvo pristatymas. Žinoma, yra, ko galėtume paprašyti mūsų europinių tarnybų padaryti. Bet aš norėčiau labiau pažiūrėti į mūsų, na, per tai, kad mes esame Europos piliečių atstovai per tą prizmę. Suprantu, kad yra diplomatinė kalba, kad mes kalbės valstybės, tačiau mes esame parlamentas, mes parlamentų nariai, esame, mes e, esame laisvesni išsakyti, ką manome mes, kaip, kaip bendraujame su kitų šalių valdžia ir kaip Kaip žinau iš įvairių klausų, tai Europos piliečiai visai nepalaiko diktatūrų, autoritarinių režimų. Dėl to, jei taip galima būtų pasakyti, siūlyčiau keletą idėją, ką būtų galima po šių klausimų padaryti, nes kitaip klausimai ir teliks tik čia su mumis, mes šitą būsime sužinoję, bet galbūt galima nuveikti ką nors, kokių nors žingsnių. Pirmiausia, Žinoma, čia kalba sukasi apie Centrinės Azijos šalis, tačiau kiekviena šalis yra savotiška, turi savo ypatybių, e, atsiveria įvairios galimybės vienoks su kitokios su jų valdžia bendrauti. Tad e, siūlyčiau imtis veiksmų toliau ir rašyti laiškus iš kiekvien, kiekvienai, kiekvienos šalies vyriausybei ir paaiškinti, kad štai vyko tik klausimai, nes nenoriu pasitikėti vien tik tuo, ką ambasadų darbuotojai perduos. Aš norėtume, kad mes patys vyktume dialogą su tomis vyriausybėmis, paaiškinti, kad štai buvo klausimai ir kad mums kyla nerimo dėl įvairių klausimų. Kai kurie klausimai, aišku, yra tie patys visoms šalims, tačiau kai kurie yra svarbesnį individualiai šaliai. Man, pavyzdžiui, žmonių gyvybių saugomas yra pats savas prioritetas. Tad galbūt būtų galima čia padaryti, ką nors gero savo intervenciją, apsaugoti tuos, kas, pažiūrė, kalėjime, tai yra ir kreiptis į vyriausybės mandagiai, tačiau griežtai. Taigi tokį turiu pasiūlymą. Ačiū. Thank you very much. That's a very good... Dėkoju. Tai yra labai geras pasiūlymas. Nesu tikra, ar išorės veiksmų tarnyba norėtų atsakyti į ponios Lokbiller išsakytus pastebėjimus. Prašom. Dėkoju. Pirmiausia, pradėsiu nuo paskutinių komentarų. Visiškai palaikau mintį, kad Europos parlamentas turėtų labiau įsitraukti į Centrinės Azijos reikalus – ir palaikyti pilietinės visuomenės plėtojimasi tame regione. Europos Sąjunga nėra labai, nėra labai matoma e, Centrinėje Azijoje. Išskyrus Kazahstaną, turime labai mažai valstybių narių ambasadų tame regione ir kaip taisyklė tos ambasados dar be to ir labai mažos. Taigi, jei norime kad Europos Sąjunga galėtų daryti didesnį įtaką, turime ir fiziškai ten būti labiau matomi. Kai dėl Turkmenistano ir Kazahstano. Pradėsiu nuo Kazahstano. Manome, kad buvo tam tikrų teigiamų elementų neseniai vykusiuose Kazakstano rinkimuose. Aišku, dar reikia daug ką padaryti, kad tokius rinkimus galima būtų pavadinti laisvais ir sąžiningais. Mes kritiškai vertinome ES pareiškimą ES pareiškimas buvo labai kritiškas ir SBO taip pat nurodė tam tikrus trūkumus ir netitikimus. Tačiau taip pat matome, kad yra daromi žingsniai į priekį ir norime toliau teikti paramą Kazakstanui, pa, padėti jam eiti tinkamą linkmę. Tai yra sudėtingas regionas. Geopolitiškai šis regionas yra be galo sudėtingas. E, šalia turime Rusiją, Kiniją. Į šiame regione nelengva naviguoti. Ir dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis, kai daugeliu regiono valstybių kyla ekonominių sunkumų, instinktyvi daugelio lyderių reakcija yra tiesiog e, malšinti maištą, bijantis e, sukilimo ir e, didėjančios opozicijos. Regionas, kaip sakiau, sudėtingas, o ES turi likti įsitraukusi. Aš taip nesakau, bandydamas pateisinti to, kad mes galbūt nepakankamai keliame žmogaus teisų klausimus. Mes taip ir darome, bet kalbant apie Turkmenistaną, tiesiog nevyksta joks politinis dialogas, nevyksta nei ministrų, nei pareigūnų, nei parlamento lygio susitikimai. Vėlgi Europos parlamentas galėtų kreiptis į turkmenų parlamentarus, tokie kokie jie bebūtų, Jeigu nebus progų dialogui užmėgsti, tuomet e, beprasmiška tikėtis pažangos ir pokyčių. Todėl manome, kad labai svarbu dalyvauti, labai svarbu diskutuoti. Tai visiškai nereiškia, jog poslinkiai geri, daugeliu atveju jie yra negeri, bet e, vienintelė alternatyva yra stovėti ir nieko nedaryti, bet e, manome, kad tokiu būdu nieko nepasieksime. Ačiū. Por... Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu labai trumpai, dar sėki, kiekvienam iš svečių. Pradėsime nuo kitos pusės, kiekvienam skiriama po dvi minutės. Prašom. Dėkoju už labai e, protingus pasisakymus, kalbėsiu labai fragmentiškai, nors kiekvienas iš klausimų nusipelno ištamios diskusijos. Pirmiausia, manau, kad keliame netinkamą dilemą. Turime kalbėti ne apie tai, ar rinktis tarp jokio, nieko nedarimo ir ar besąlygiško darimo, įsitraukimo. Tai yra tiesiog savęs apgaudinėjimas. Mes manome, kad sąlygos nebuvo patenkint, kad pažangos nedarome, nes sąlygos dar nebuvo pribrendusios ir labai daug dar yra faktų, kurių neturime laiko detaliai paaiškinti, kalbant apie tam tikrų diplomatų ir kitų vyriausybės atstovų žingsnių ir veiksmų Turkmenistane, kurie parodo, kad labai norima dabar už, užmėgsti santykius. Praeitie to nebuvo. Antra, mes ne norime izolacijos. Mes norime aktyvaus ir kritiško bendradarbiavimo, panaudojant turimus svertus. Kartais tie svertai yra skirtingi, pavyzdžiui, sankcijos Rusijos atveju, bet čia ne apie tai kalba. Antra, buvo konkretus klausimas apie saugumo komiteto vaidmen, vaidmenį Turkmenistane. Ar tai yra žmogaus teisų pažeidinėjimo įrankis? Žinoma, kaip ir bet kurioje diktatūroje ar autokratinėme režime, saugumo tarnybos yra pačios didžiausios represijų vykdytojos. Ir visa sistema yra labai represyvi kaip aktyvistai išgyvena, ponė Užstrevičiau, kaip ES galėtų labiau jiems padėti. Tai yra labai svarbus klausimas. Kaip žinia, daug kas turėjo išvykti iš šalies, kai kurie iš jų yra ir šioje salėje. Jie nebegali gyventi savo šalyje ir dirbti laisvai nesibaimindami persiekimo. Kiti ten turi giminaičių, kurie taip pat yra pažeidžiami, net ir išvykus iš šalies, emigruoja, juos ir toliau persekioja valstybių slaptosios tarnybos. Taigi, klausimas iš tikrųjų yra sudėtingas. Manau, kad ES turėtų vykdyti reguliarius dialogus saugioje aplinkoje. Nėra kažkokio vienodo recepto visiems dėl saugumo procedūrų, bet kai dėl Turkmenistano, tai nėra jokio kontakto tarp ES ryšių pareigūno ir nepriklausomų aktyvistų. Ir tai yra vienas iš sistemos elementų. Ir galiausiai dėl atstovavimo ir tarnybos argumento, kad reikia fiziškai ten būti. Mes visiškai pritarėme, kad būtina įsitraukti. Nesakome, kad reikia užuot laukus ar atidėliojus, reikia aktyviai imtis veiksmų dabar. Net ir nestruktūriškai, trumpalaikėje perspektyvoje. Numatyti sąlygas ir duos, suteikti aiškias perspektyvas, kad e, per trumpą laiką, per vienerius metus, pusę metų bus ratifikuotas dokumentas, jeigu bus padaryta pažanga. Yra būdų įsitraukti, jų yra daug. Net, e, kaip ir žinote, įmanoma įsteigti ir delegaciją. Ačiū. Спасибо за возможность сделать реплику. Я прежде всего хотела бы выразить... Ačiū už galimybę atsakyti. Pirmiausia, norėčiau savo asmeniniu vardu ir taipogi draugų, negalėjusių dalyvauti šiame sustikime, vardu išsakyti e, dėkingumą už tai, ką jūs darote vaikų labui Uzbekistane. Taip pat norėjau pasakyti, kad tokia praktika egzistuoja ir toliau provincijoje, galbūt mažesniais mestais negu anksčiau, bet vis tiek tai egzistuoja. Ir šiuo metu Uzbekistano vyriausybė vis dar negali užtikrinti išsilavinimo šiems vaikams. Beieškant sprendimo, tikiuosi, kad strateginė ES ir Uzbekistano programa dėl žmogaus teisų e, atsižvelgs į e, problematiką. Labai džiaugiuosi jūsų ketinimu parašyti Uzbekistano vyriausybei. Labai svarbu yra, asmeniškai jiems parašyti dėl kiekvieno politinio kalinio. Moradas Žurajevas, apie kurį ką tik tai kalbėjau, jau 21 metus yra įkalintas. Ir dar be to dviem metam kalėjimo bausmės jis buvo, jam buvo dviejų, dar papildomų dviejų metų kalėjimo bausmė paskirta už tai, kad netinkamai nuskuto morkas. Kazakstane jį pagrobantis buvo apdegintas. Ir e, visai neseniai Uzbekistano aštuoni piliečiai buvo teisiami, jie buvo deportuoti iš Norvegijos į Uzbekistaną. Vienas iš šių aštuonių asmenų buvo kankinamas. Ir nei Norvegija, nei Europos Sąjunga nieko nepadarė dėl tų asmenų, kurie nebuvo pritaikyta nekaltumo prezumcija. Taigi matome, kas darosi 21-ame amžiuje, atsiprašau, tai yra Stalino 30 metais taikomi metodai, taikyti metodai tiksliau. Būtent todėl manau, kad e, Europos demokratijos gynėjų parama mums yra labai svarbi ir labai rimtas paskatas dirbti. Taip pat norėčiau priminti, kad prezidentas Karimovas buvo pakviestas į Latviją 2013 metais. Ir mūsų e, visuomenėje buvo didžiulis pasipiktinimas dėl to kilęs, nes būtent jis davė leidimą šaudyti ant didžiane. Taip pat norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, daugiau nei metus jau daugiau nei šimtas nelegalių pabėgėlių yra e, mūsų šalyje. Jiems yra konfiskuoti pasai ir jie yra konflikto tarp tautinių mažumų aukos. Šie asmenys nėra užsiregistravę kažkaip, tai tai yra Kirgizistano pabėgėliai, kurie atsidūrė Uzbekistane. Mes puikiai žinome, kad Uzbekistanas slapta pasižadėjo parsiųsti juos atgal į savo šalį, kur nebūtų jiems užtikrinamas teisingas teismo procesas. Jiems, jie beje yra kaltinami separatizmu. Taip pat reikėtų baigti su ta slaptų vizitų, Uzbekistano pareigūnų slaptų vizitų į ES praktiką. Manau, kad tai būtų veiksmingiausias būdas. Na ir taip pat norėčiau dar padėkoti už tai, kad mums suteikėte žodį ir kad suteikėte galimybę tikrąją situaciją pristatyti mūsų šalyje. Ačiū. Turiu tris trumpus pastebėjimus dėl rinkimų. Džiaugiuosi, kad Kazakstane, girdėdamas, kad Kazakstane buvo pažanga pasiekta, bet tai nebuvo iš viso rinkimai, nes kitaip tai tokie patys rinkimai, kokie vyko ir so, Sovietų sąjungoje. Tai buvo prezidento Nazarbaevo parama, bet e, tikrai nerinkimai reikia, kad būtų politinis pluralizmas, kad būtų atvira erdvė politiniai opozicijai, turime leisti politikams užaukti, tapti tikrais nacionaliniais politikais, turime turėti prieigą prie nacionalinės žiniasklaidos, bet to nėra, nesvarbu, ką bedarytų rinkimų komitetai žmonės grupėmis buvo atvaryti į balsavimo apylinkės, todėl negalima jų vadinti rinkimais iki kol nebus demokratinių, laikomasi demokratinių politinio pluralizmo reikalavimų. Antras klausimas, kaip mes išgyvename. Tai kiekvienoje šalyje vyksta skirtingai. Turkmenistame, kaip sakė Jurijus tiesiog žmogaus teisės nyksta, niekas neišgyvena, arba pabėga iš šalies, arba patenka į kalėjimą. Uzbekistane yra panašiai, Tadžikistane taip pat, Kazakstane ir Kirgistane e, šiek tiek mažiau pavojinga. Mes anksčiau matydavome, kaip mūsų seka, mūsų pasiklauso pokalbių, bet tai yra minkštesnis totalitarizmas. O Europos Sąjunga, sakykime, kaip Jurijus sakė, jeigu Europos Sąjunga ne, negalės, negali pasiekti teigiamų rezultatų pavojingomis sąlygomis, kaip Uzbekistane ir Turkmenistane, tai ko galime tikėtis mes? Mes galėtume tikėtis bent jau dėmesio, moralinės paramos, projektų paramos, mūsų dialogo su vyriausybė paramos kuris, kaip jau sakiau, Kazakstane gerėja, šiek tiek labiau atviras ir atidžiai sekti konkrečių bylų nagrinėjimą, todėl ir paminėjau tu, tas, tris politinių kalinių vardus. Ir paskutinis pastebėjimas dėl žmogaus teisų aktyvistų, op, opozicionierių e, kitose šalise. Interpolas netinkamai yra naudojamas. Manau, kad ES turi spręsti šį klausimą, kaip šali, regiono šalis pasinaudoja e, Interpolų, kad sektų savo oponentus už šalies ribų. Tai rimta problema ne tik kazahams, bet uzbekams ir kitiems opozicijos nariams, net ir Europoje. Tai yra labai rimtas klausimas. Reikia pagalvoti, kaip Interpolas atsargiau turėtų reaguoti į tokius prašymus ypač remiantis jungtinių tautų pabėgėlių atstovo kriterijais. Manau, kad pasiekta būtų geresnių rezultatų. Taip, ačiū. Thank you. I also have a few brief comments. Um... Ačiū. Keltą trumpų pastabų. Pirmiausia, dėl žmogaus teisų dialogo, tai žinoma labai gerai, kad, vyksta, kad vyktų bendravimas. Bet kyla klausimas, kaip sustiprinti ir paversti priemonę, kuri duoda geresnių rezultatų. Tada aš tupai labai tai pakartosiu. Pirmiausia, reikia aiškiai apibriežti ir paviešinti tikslus. Tuomet bus aišku, kokia yra ES pozicija ir tikslai. Toliau kalbėti aiškiai ir viešai apie procesų e- eigą ir kas pasiekiama ir taip pat skaidriai tai daryti. Taip pat užtikrinti, kad visuomet visi stebimi rezultatai yra Tai taip pat labai svarbu, dėl to labai svarbu yra, kad būtų žinomas dialogų turinys. O dėl geresnių, platesnių ryšių tarp ES ir Turkmenistano bei tarp Kazakstano ir ES, tai kažkaip kalbama apie pačias dėrybas. Reikia, kad dėrybose būtų prašoma konkrečių reformų Turkmenistane. Tikslus parlamentas suformulavo 2008 metais ir performulavo dar kartą 10 metais. Paleisti politinius kalinius, E, atšaukti draudimus keliauti, leisti jungtinių tautų žmogonių teisų stebėtojams e, patekti į šalį. Labai svarbu visą tai gyvendinti prieš baigiant sėkmingai baigiant darybas. Taip pat ir Kazakstane. Vėlgi šitas tikslų tarnybas minėjo, kad norėtų remti Kazakstaną. Tai ką gali padaryti? Tai iš, iškelti aiškius tikslus, aiškius siekinius reformoms. Taip pat visą tai daryti darybų dėl padėtis sutarties pasirašymo taip pat. Tuomet Ketin Ashton pasisakymai taptų prasmingesni. Ir taip pat e, Europos parlamento rezoliucijos, kurios buvo priimtos 2013 metais, jis būtų gyvendinamas. Toliau dėl Uzbekistano, kaip parlamentas jau prašė, reikia aiškaus grafiko, kada vyriausybė turi gyvendinti įvairius reikalavimus ir tuos reikalams, kuris kėlė ES užsienio ministrai, arba susidurti su pasiekmėmis. Ir toliau buvo klausimas dėl to, ką ES gali padaryti, kad paremtų žmogaus teisų gynėjus Centrinėje Azijoje. Ir norėčiau čia grįžti prie rekomendacijų, kurias Europos parlamentas, kad buvo pasakyti, ką Europos parlamentas gali padaryti, kad paskatintų Europos Sąjungą veikti. Ir tai siejasi su susirinkimo laisvės apribojimais, su plėtinės e, visuomenės erdvės apribojimais ir reikia skatinti, kad būtų leidžiama, leidžiama laisvai veikti pilietiniai visuomeniai. Pavyzdžiui, reaguoti į tokius statymus kaip NVO registravimo įstatymai, kurios numatė Kirgistanas dabar. Taip pat reikia reikalauti, kad būtų išlaisvinti tie, kurie įkalinti yra už žmogaus teisų gynimą. Ir taip pat labai svarbu yra kalbėti apie šios asmenys, pavardėmis kalbėti. Taip pat kalbėti apie tai, kad jungtinių tautų žmogus teisės stebėtojai turėtų saugiai patekti į šią šalis, ypač Turkmenistane, už Uzbekistane, kur bent dešimt, dešimt tokių buvo atvejų, kada buvo neįleisti stebėtojai. Labai ačiū už tai tą progą patilinti mintimis ir tikiuosi sulaukti rezultatų. Ačiū. Labai ačiū. Jūs laukiate išgirsti, žinoma, rezultatus šių klausimų. Na taip. Tačiau mes esame pasitengti, kad rezultatai būtų. Ir e, išklausius visų keturių, ypač tą informaciją apie skirtingas valstybės, matau, kad pažydimai yra tokie dideli, kad reikia sutikti dažniau ir dažniau apie tai kalbėti žimtis veiksmų. Buvo kalbėti apie dėrybą su Turkmenistanu, bei bendrai apie darbą su Trinazija, tai tikrai apie tai dar bus kalbama. Taigi dar kartą ačiū visiems ir žinoma sėkmės ir jėgų toliau kovojant su autoritariniais režimais. Ačiū. I just before I, I have to speak with you. Okay. Отстреляли. read my... Okay, colleagues, could we start, please? With the next... Kolegos, teskime darbą. Kitas klausimas. O tie, kas nori diskutuoti praeisų klausimų, tai prašau, palikite salę. No, they don't.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 Taip, kolegos, prašau daugiau disciplinos, jeigu turite dvišalių reikalų, aptarkite viską už salės ribų. Ačiū. Eikime prie kito mūsų klausimo. Tai yra Europos Sąjungos naujas požiūris į žmogaus teisę demokratiją. Europos demokratijos fondo, fondas, jo veikla. Ir štai turime pranešimą, kurį rengia mūsų e, pranešėjas Andžiai Čip ir jisai buvo rengė pranešimą, kuriam buvo patikta labai daug pakeitimų per 150 berots, tad galėsime dabar ataskaitą aptarti. Taip pat suprantu, kad 26 dieną, gegužės mėnesį, AFED balsuos dėl šios ataskaitos gegužės 3 dieną vyks kitas šešėlinių pranešėjų susitikimas Briuselėje. Ar gerai? Gerai. Bet pradėkime. Nematau pono Martino. Tačiau yra ponas Lycas, kuris jį, jį keičia. Ir manau, galim pradėti, kiti prisijungs vėliau. Pano, ponė Gžip. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, jūs jau praktiškai pasakėte viską, ką aš norėjau pasakyti. Dėkoju, dėkoju už tai, kad paminėjote ir pabrėžėte, kiek yra daug pakeitimų. Taip pat dėkuoju už tai, kad paminėjote šešėlinių pranešėjų pavardas. Na, o aš savo ruoštų norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie siūlė pakeitimus. Didžioji dauguma, ar bent jau dalis tų pakeitimų buvo padaryti kartu su kolegomis. Rengiant dokumento projektą dėl tam tikrų priežasčių negalėjau e, įtraukti čia visko, taigi kai ką teko praleisti. Na bet kadangi mano manimu, tie pakeitimai yra svarbus, tai norėjau dabar juos į dabartinį tekstą įtraukti. Taipogi pasiūliau keletą pakeitimų E, po diskusijos. Ir po to jau, kai pateikiau dokumento projektą. Taip pat bendradarbiavome su kitais komitetais ir be jokios abejonės atsižvelgiau į frakcijų atstovų pasiūlymus. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Mišel, ponui Lamsdorfer vicepirmininkui parlamento. Aš norėčiau taipogi padėkoti ponui Butikeriui, Elmarui Brokui, užsienio reikalų komiteto pirmininkui. Ir taipogi Kristianui Priedai. Taip pat dėkoju kolegai parlamentarui Martinui. Aštuoniasdešimt devintame pakeitime vieną svarbų dalyką jis yra pasakęs. Čia sakoma, kad reikalingos naujos iniciatyvos visur, kur vyksta demokratiniai judėjimai, kur kalba eina apie žmogaus teisės. Čia šiame pakeitime yra atkreipiamas dėmesys į e, naujų žiniasklaidos priemonių vaidmenį. Tai taipogi panašakios pasiūlymą e, atitiktų. Ačiū taip pat ponui Desmaker už bendradarbiavimą rengiant šį tekstą. Na, ir dar ponas Džambakas yra e, pateikęs pakeitimų. Kągi dabar galiu pasakyti? Dėl to šis pakeitimas yra susijęs su eksperimentais, demokratiniais perversmais tose šalyse, e, kuriuose, kurios jau yra ES e, narės. Taigi iš tos patirties, iš tų perversmų reikėtų pasimokyti. Na, o dėl to, ką sakė ponas Ignacio Korao, jis mus skatina prašyti finansinės paramos valstybių narių nes e, visos e, šios užduotis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su administraciniais reikalais, e, turėtų būti finansuojamos e, iš e, ES finansinės paramos. Dar norėčiau sugrįžti prie kai kurių pakeitimų susijusių su politiniu atstovavimu valdymo, valdančiojo taryboje. Tai yra Europos parlamento prerogatyva. Fedem negali pasisakyti dėl uh, tarybos politinės sudėties. Fedem veikia jau Europos demokratijos fondas veikia jau metus ar dviejus. Ir matome, kad mm, vis nauji dalykai čia yra išbandomi. Aš rengdamas pranešimą mačiau, kad ten yra kalbama apie 7 milijonus eurų, o dabar jau 43 milijonai eurų plus 1 milijonas. Tai reiškia, kad e, mums laikas yra naudingas, laikas čia mūsų naudai eina. visų pakeitimų galbūt į kompromisą inkorporuoti nepavyks. Reikės dar apie tai padiskutuoti, tačiau manau, kad e, taip bus tik tai su mažuma pakeitimų. Na, o dabar noriu paminėti vieno pakeitimo pavyzdį. Jame yra siūloma išbraukti sakinį, kuriame yra sakoma, tiksliau kalbama jame apie kryžminį Europos demokratinio fondo finansavimą. Kai yra finansuojama viena ar kita institucija, tai tas kryžminis finansavimas yra būtinas tam, kad būtų užtikrintas testinumas veiklos uh, tai būtų taikoma taipogi ir kitoms organizacijoms, kurios kreipiasi į Europos demokratijos fondą dėl pagalbos, paramos. Dabar siūlome gegužės 13 dieną surenkti susitikimą. Jau dabar yra tam tikrų kompromisinių pasiūlymų, kuriuos šešėliniams pranešėjams siūsime, tam, kad galėtume kaip įmanoma sparčiau dirbti. Manau, kad iš patirties darbo galiu pasakyti, kad tikrai pavyks pasiekti kompromiso ir kad bus pritarta mūsų darbui. Kartais tiesiog e, pakanka ir žodinio kokio nors pakeitimo tam, kad būtų paaiškinta, kas ir kaip ir kodėl. Ačiū dabar žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, ponas Dėmis Makė. Okay. Ja, dank u, uh, dank u wel. Wel, ik heb uh, eigenlijk heel weinig toe te voegen aan uh, wat uh, de rapporteur, aan wat meneer Grzip. Labai ačiū, tai ne tiek ir daug ką galiu pridurti prie to, ką pasakė ponas pranešėjas. Pirmiausia, noriu žinoma jam padėkoti už įdėtą darbą. Ir kaip ir jis sakė, tai mes e, pranešimą palaikome beveik, beveik visą, beveik visą tekstą palaikome. Buvo patikta nemažai pakeitimų ir kai kurie tiesiog tikslina skaičius, atnaujina informaciją. Ponas Kšyp sakė, situacija kinta visą laiką. Dėl to reikės teikti kompromisinių pakeitimų ir labai džiugu, kad ties tuo dirbama. Taip pat daug pakeitimų yra susijusių su finansavimo dalimi pranešime ir ten ypač kalbama apie, apie donorus. Kita pakeitimų grupė yra susijusi su ta dalimi, kur kalbama apie lėšų skiriama religinėms organizacijoms. Na, mūsų frakcija palaiko tuos pakeitimus, kurie pabrėžia etninių mažumų teisės. Ir dėl to pateikėme ir savo pakeitimų. Dabar jų išsiminę pristatinėsiu, vėliau bus tam laiko ir progos. Ačiū. Dėkui, pon Dinis Maker, ponas Ponas Budikofer. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau, kaip ir ponas Demismaker, padėkoti ponui pranešėjai ir už pranešimą ir už visą darbą, kurį dėjo šis ir tyje, plėtodamas EDF veiklą, na, užtikrindamas, kad jisai veiktų manau, yra labai gerai, kad galima atkirti dėmesį tai, jog šitas forumas, šis fondas yra labai palaikomas parlamente ir taip pat, kad palaikoma pati ataskaita. Dėl to aš labai optimistiškai laukiu pamatyti tos kompromisus, tuos labai viską tą kažkokius kompromisus, apie kuriuos jūs, kalb, ponė, žybai kalbėjote. Ir na šitais keletą pažymėti keletą pastabų. Pavyzdžiui, mažai kalbama apie geografiją, apie apripti. Reikėtų čia kiek išplėsti. Mes pasime 27 pakeitimus ir jais siekiame parodyti palaikymą šiam fondui ir norėčiau pasakyti penkias trumpas pastabas. Pirmiausia, manau, kad nemenkiname fondo svarbos, siūlydami keletą nuorodų įtraukti į kitas finansinės priemonės bei kitus būdus paremti žmogaus teisės ir demokratiją. Ir dėl to siūlome kelias formuluotės keliams pakeitimams. Represent žmogaus teisų, ypač minėti žmogaus teisų aukštai galiotinį, jungtinės tautose, taigi 54 pakeitimas mūsų galva yra labai svarbus, nes ten kalbama apie tai, kad kai kurios valstybės narės, beje, tarp jų ir tai, iš kuris aš esu kilęs, kelia papildomą administracinę naštą šiam fondui, administracinę naštą ir manau, kad tikrai e, turime visi susivienyti ir tam pasipriešinti. Trečias dalykas. Pateikėme keletą pasiūlymų ir labai norėtume sulaukti paramos jiems iš kitų frakcijų dėl fondo veiksmų ateityje. Ypač, kai kalba pasisuka apie marginalizuojamas mažumas, taip pat, kai kalba apie konfliktinės teritorijas, etnes mažumas, profesinės sąjungas, jaunimo lyderių paramą bei moteris politikės naujai išrenkamas bei jaunimo politikus išrenkamus. Tai yra sritis, kuriuose reikėtų dirbti. Ketvirtas dalykas. Na, kiek neramu, kad dešimtoje dalyje gali atsirasti toks tekstas, kuris tarsi išskirsto narius į šiaurę, ir, šiaurinius narius ir pietinius narius. Reikia pastebėti, kad ne visas valstybės narės vienodai domisi pietų ir rytų partnerystė ir kad tas domėjimas nebūtinai priklauso nuo to, ar pati valstybė narė yra pietose arba rytuose. Dėl to vienam iš pakeitimų siūlome šiek tiek uh, subtiliau perrašyti šią vietą. Ir paskutinis dalykas. Ponai Džambovskijai klausimą norėčiau iškelti. Galbūt dabar arba vėliau būtų galima slaukti paaiškinimo. Mat, norėčiau pasakyti, kad pagal mano supratimo jo pakeitimo 69 tikrai labai griežtai kalt, pareiškia tam kaltinimų, kurie galbūt nėra motivuoti. Ir nes ten rašoma, kad štai cituoju, kad reik, reikalavimas surenkti visapusišką visų fondo paraiškų vertinimą, kad būtų galima užtikrinti tiesioginį arba aplinkinį arba netiesioginį finansavimą teroristiniams grupuotėms ar individams, kurie galėtų pakengti pakengti demokratiniam procesams pietų kaimynės šalyse. Čia yra didžiulis kaltinimas, kuris yra nepagristas. Ir labai norėčiau, kad tai būtų atsiimta. Labai ačiū. Dėkuoju ponui Butikofer. Na, panašu, kad tas asmo, kuris patikš pakeitimą, nedalyvauja dabar posėdėje. Ir nematau kitų šešėlinių pranešėjų. Pone Žyb galbūt galima ponė Vetekvist iš išorės teismų tarnybos sureaguoti, o paskui galbūt būtų galima jau apibendrinti, pana Vetekrist, prašau. Dėkoju. Tai yra žmogaus teisų e, tarnybos pastabos. Mano kolegė negalėjo pakomentuoti praeitą kartą, bet trumpai. Mes džiaugiamės šiuo pranešimu, pritarėme jo išvadoms, pritarėme e, kaip svarbu mums veikti demokratijos srityje ir koks svarbus yra šis Europos demokratijos fondas. Manome, kad jis e, padarė tai ir ką turėjo padaryti, užpildė tą spragą ir paremė ne, anksčiau neparemtus asmenys ir politinius aktyvistus yra vienas 31 e, paragrafas e, skirtas būtent mums ir mūsų vaidmeniui siekiant pagerinti įvairių institucijų nuoseklų darbą. Noriu pakartoti, kad tai atsitinka, ką mes ir jau darome, todėl mes e, reguliariai rengiame atskirų šalių susitikimus su mūsų kolegomis, su komisijos tarnybomis. Ir e, tai labai pasitarnavo geriau perprantant atskirų šalių situacijas apie tai, ko, kaip veikia Europos demokratijos fondas ir kokia yra jo pridėtinė vertė. Dėkoju. Galbūt ponas, galbūt ponas Gžib norėtų pasisakyti. Dėkoju, pirmininkė. E, Pradėsiu nuo paskutinios paminėtos problemos. Tai be jokios abejonės tai yra skatinamas, skatinimas, skatinimas teikti pagalbą per mūsų atstovybės visose tose šalise, kuriuose yra demokratijos problemų ir kuriuose nėra gerbiamo žmogaus teisės. Taigi labai svarbu e, e, skleisti mūsų žinias. Taip pat e, pritarčiau tam, ką sakė ponas Butikoferis dėl kolego Zambatskį pristatytų pakeitimų. Taigi šios formuluotės yra labai bendro pobūdžio ir tai yra kaip ir provokacija. Nes Na, tai yra viena iš e, šio pakeitimo problemų. Galbūt aš jo teigiamai ir nevertinčiau. Jeigu dabar kalbėtume apie lygybės e, principą, tai ar tie principai dabar turėtų būti Europos demokratijos fondui priskiriami, ar žmogaus teisėms, tai čia norėčiau priminti tą nekonkurencijos principą. Galbūt fondas ir gali e, svarbu vaidmenį atlikti kryžminio finansavimo atveju, tam, kad būtų užtikrinamas testinumas mes matėme, kad e, procedūros susijusios su biudžetu yra labai ilgos, ilgai trunkančios ir kartais e, poveikis realus biudžeto gali apskritai pasimesti kažkur tai per tą laiką. Tikiuosi, kad e, dar bus progos apie tai padiskutuoti ir kad bus dar progos aptarti pakeitimus, kuriuos rengiame. Ačiū. Dėkoju. Kaip suprantu iš diskusijų, e, labai daug dar reikia ką padaryti, bet jokios rizikos nekyla ir AFE darbas e, bus ir toliau tęsiamas. Taigi baigėsi mūsų viešos diskusijos ir toliau vyks posėdis už uždarų durų dėl įvairių skubos rezoliucijų. Taigi tie, kas ne, neturėtų dalyvauti šiame uždarame posėdėje, prašyčiau išeiti. Ačiū.